Thank you, colleagues. Um, we now continue with our agenda. Ačiū, kolegos. Dabar tęsim savo darbo atvarkę. Ir klausysime panios Makoviai pranešimą dėl Europos prokuratūros. Dabar suteiksiu keturiams minutėms žodį poniai Makoviai. Mulțumesc.